į e, komitetus ir parlamentinių ryšių delegacijas. Tas sąrašas bus pridėtas prie šio posėdžio protokolu ir e, paskirimai bus laikomi patvirtintais, jeigu iki šios dienos posėdžio protokolo tvirtinimo niekas nepareikš jokių prieštaravimų. Kitas darbo tvarkės klausimas yra